projektų rytoj. O dabar periname prie kito klausimo, tai yra prie Sirijos pabėgėlių antplūdžio prie Bulgarijos sienų. Ir pirmasis kalbėtojas yra ponas Venizėlos, tai yra tarybos atstovas, prašau, ponė. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, οι μεταναστευτικές ροές που αντιμετωπίζουν... Ačiū pirmininkė. migrantų e, antplūdis Bulgarijoje prie kitų valstybių sienų, ypač pietričio Europoje, yra susijęs su blogėjančia situacija Sirijoje dėl jų geografinės situacijos. Bulgarijoje daug žmonių prašo tarptinės apsaugos, yra valstybių narių, kurios susiduria su Sirijos krizės e, pasiekmėmis. E, taryba atkreip e, dėmesį į sausio mėnesį ataskaitą, kurią paskelbė jungtinių tautų pabėgėlių vyriausias įgaliotinis ir pastebėjo, kad daugėja žmonių, kurie prašo trautinės e, apsaugos. Ir čia yra, aišku, ir Bulgarijos atvejais. Taip pat. Nevyriausybinės organizacijos e, taip pat apie tai kalba vis daugiau. Turiu pabrėžti, kad valstybės narės turi užtikrinti, kad pabėgėlių prieimimo sąlygos turėtų atitikti, atitikti tarptautinius standartus, jeigu žmonės reikalauja tarptautinės apsaugos. Varsybės narės priimančios tokių e, migrantų didžiulį skaičių e, turi susilaukti paramos. Bulgarija e, teigia, kad jį pasirengusi reaguoti tinkamai tačiau e, jų turimos priemonės yra ribotos. Ir e, iš Sirijos atvykstančių pabėgėlių e, poreikių tenkinimas yra iššūkis. Junktinių tauto agentūros ataskaita giria daromas pastangas siekiant, kad prieimimo priemonės būtų pakankamos tiek kokybė, tiek skaičiumi. Ataskaitoje pripažįstama, kad situacija Bulgarijoje jau pagerėjo, komisija, e, kuri be abejo turbūt mano žodžius patvirtins, lankysis Bulgarijoje kitą savaitę patikrinti situacijos ir e, pateiks vėliau turbūt e, naujos informacijos. Aišku, parlamentas duomisi šiuo klausimu taip pat, o Parlamento nariai neseniai lankėsi Bulgarijoje tam, kad įstikintų, kokie iššūkiai kyla šiai šaliai. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas ir patekimo į Europos Sąjungą punktus, punktams e, Italijoje ir Bulgarijoje. Na, o e, vertingiausia, aišku, tom šalims teikiama parama. Jau yra skirtos lėšos, kurios padeda toms šalims, kurios susiduria su didžiausiais migrantų srautais, kad galėtų sustiprinti savo nacionalinius uh, gebėjimus. Aišku, kad lėšos yra ribotos, tačiau jos padės sustiprinti uh, šalių gebėjimus ir padėti tvarkyti su sieno operacijomis ir imtis visų žingsnių, kad būtų galima sušvelninti migrantų kančias. E, pabėgėliams iš Sirijos, e, pabėgėlius iš Sirijos atžvilgių Bulgarija yra ypatingai e, jiems pakeliui, pakeliui, todėl mes turime padėti Bulgarijos valdžiai susidoroti su tokiu spaudimu ir teikti būtinas e, paslaugas tiems, e, kuriems jų reikia. Ačiū dabar komisijos narėm Malmstrom. Uh, Labai ačiū pirmininkė, gerbiamas tarybos pirmininkė, ponios ir ponai. Komisija yra e, susirūpinusi, kad ir toliau prie ES išorės sienų, ypač prie, prie Bulgarijos sienų patiriamas didelis spaudimas. Taigi reikėtų bendradarbiauti su ją, su įvairiamis nevyriausybinėmis organizacijomis, Bulgarija ar kitomis valstybėmis narėmis. Reikėtų daryti viską, kad situacija dar labiau nesuprastėtų. Šiuo metu situacija uh, negerėja, ji gali uh, ir dar uh, pasidaryti blogesnė. Pavyzdžiui, uh, uh, yra labai prasta situacija uh, prieglopšio centruose sulaikymo centruose, kur plūsta pabėgėliai. Taip pat e, yra ir tokių asmenų, kurie paprašė politinio prieglopšio Bulgarijoje ir nori ten pasilikti. E, yra daug pažeidžiamų e, žmonių, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Akivaizdu, kad Bulgarijoje situacija yra labai rimta ir reikia imti skubių veiksmų. E, pirmą kartą būtų galima panaudoti krizės valdymo mechanizmą. E, e, visiškai neseniai mes su juo, dėl jo susitarėme pagal 34 straipsnį. Pagal 33 straipsnį negalime kaltinti pačios šalies dėl nelaimės ir mes kuo puikiausiai tai žinome. Tai yra daugiau solidarumo mechanizmas. Šio mechanizmo uh, panaudojimas leistų sumažinti spaudimą šalyje. Tai atneštų politinius ir praktinius sprendimus šioje šalyje ir taip pat padėtų apsaugoti prieglapšio prašytojus. 33 e, straipsnio naudojimas e, siūstų aiškiai žinia, kad Bulgarija yra ne viena ir kad komisija ir kitos valstybės narės padės šiai šaliai veikti krizę. Taigi reikia pademonstruoti solidarumą Bulgarijai. Tai yra ir ištekliai, ir finansinė parama, ir politinė parama. Mes ir toliau teiksime paramą ir praktinę prasme Bulgarija turės palaikyti glaudžius ryšius su komisija ir IASO. Reikės parengti veiksmų planą. Uh, Jau dabar yra e, to veiksmų plano pagrindai. Komisija jazo įvairios e, nevyriausybinės organizacijos, valstybės narės, o taip pat ir trečiosios šalis naudosis tuo veiksmų planu. Jis bus tam tikras instrumentas, e, kaip būtų galima įvertinti, kaip Bulgarijos vyriausybė siekia nustatytų tikslų. E, veiksmų e, planas e, taip pat užtikrintų, kad būtų ieškoma ilgalaikių sprendimų Bulgarijoje, įskaitant ir integracijos priemonės tiems asmenims, kurie norėtų pasilikti Bulgarijoje. Ir tai padėtų užkirsti kelią tolimesniai kriziai. Reikia planuoti į priekį. Ir akivaizdu, kad reikia spręsti problemas prieš, prie išorės sienų. Taip pat, jeigu reikėtų, uh, reikėtų teikti ir papildomą pagalbą šiuo metu ir ateityje be abejo komisija nuolat informuos tarybą ir Europos parlamentą apie pačius naujausius įvykius. Ačiū pirmininkė. Mr. Weber. Sakėte, prezidentė. Kolega Weberis, gerbiamas sekretorė, gerbiam komisarė. Mes ką tik kalbėjome apie tragediją Sirijoje, o dabar mes nagrinėjame klausimus, kurie yra labai aktualūs Europoje, kadangi žmonės atvyksta į prie Europos sienų ir prašo e, pagalbos. Reikėtų pasakyti, kad pabėgėliams yra suteikiama pagalba, tačiau to nepakanka ir mūsų humaniškosios vertybės yra dabar reikalingos parodyti, kadangi daug kas teigia laikrašiuose, kad Europa tiesiog stato užkartas, užkardas, tiesiog neįsileidžia Sirijos pabėgėlių į e, Europą. Ir mano manimu, to daryti negalima, dėl tos priežasties mes turime diskutuoti čia. O Bulgarijos klausimas lygiai taip pat yra labai aktualus, kadangi Bulgarija yra kaimininė šitos krizinės teritorijos valstybė. Socialistinė vyriausybė Bulgarijoje neturi didelės daugumos ir todėl radikalų išpoliai yra labai pavojingi ir dėl visų tų priežasčių Sirijos pabėgėliams yra nepadedama. EPP nuostatos yra aiškios, mes manome, kad reikia skirti pagalbą pabėgėliams, mes kreipiamės į Turkiją, kad jinai ištiestų pagalbos ranką pasienyje ir taip pat, kaip komisarė minėjo, esame prisijėmę finansinių įsipareigojimų teikti pagalbą prie ES sienų Labai svarbu padidinti šitos pagalbos mastus. Europa yra priversta, jai būtina labai ryštingai veikti šiuo metu. Kirilov. Ponas Kilovas prašė žodžio. Nereikia manipuliuoti ir politizuoti šio klausimo. Tai yra nepriimtina. Ir jūs dabar kaip savo partijos atstovas ir toliau tai darote. Galbūt jūs galėtumėte sureaguoti į buvusio ministro pirmininko pasisakymą. 2011 metais buvo numatyta e, pabėgėlių stovyklą su palapinėmis įkurdinti pasienyje. Tačiau labai sudėtinga dabar yra įvertinti, kiek iš tų numatytų lėšų buvo įsisavinta, nes dabar bent jau matome, kad niekas nebuvo padaryta vyriausybė turėjo padaryti stebuklus per keletą mėnesių tam, kad būtų suvaldytas šis procesas. Ačiū. Aš dėkoju už šitą klausimą. Norėčiau iš tikrųjų pakirti Bulgarijos veiksmus, kurių jinai imasi prie sienos, tačiau dabartiniai vyriausybei vis dėlto reikėtų prikišti, kodėl būtent tokie žiniasklaidos pranešimai apie sienas, apie užkardas ir taip toliau ir visa tai susiję su dešiniosios radikaliosios partijos išpoliais. Ir būtent apie tai mes turime kalbėti šiame parlamente, mes esame įpratę kalbėti atvirai ir apie savo partijų veiksmus, būtent apie tai da, kalbame ir šiandien. Thank you, Ms. Merci. Il y a... Ačiū. Prieš porą savaičių su kai kuriais kolegomis dalyvavau misijoje Bulgarijoje. Libė komitetas siuntė misiją ten. E, tikslas, tikslų buvo daug, bet vienas iš jų buvo įvertinti prieglapšio prašytojų situaciją, bei kokie buvo pagerinimai padaryti, patobulinimai, e, kas gali būta, būtų padaryta ateityje ir ar reikalinga būtų Europos parama. Taigi, kokie mano įspūdžiai? Labai dviejopi, be jokios abejonės, Bulgarijos vyriausybė ėmėsi priemonių tam, kad buvo prieimimo sąlygos pagerintos. Tačiau vietoje situacija, nepaisant e, to, kad pagerėjus yra, vis dar yra sudėtinga. Ir sudėtinga e, tas sąlygas žmogiškams kartais pavadinti, ypač atitinkančiamis Europos prieglapščio taisyklės. Keletą pastabų galiu išsakyti dėl to, ką mačiau vietoje. Pirmiausia, dėl to mechanizmo. E, prieglapščio prašytojus skaičius padaugėjo aštuoniais kartais, lyginant su ankstesniu vidurkiu. Tačiau ne prašymų skaičius yra problematiškas, o pobūdis. Ir ko gero, ši šalis nebuvo pasirengusi atremti e, tiek procedūrinė, tiek prieimimo prasme tokio didelio prieglopščio prašytojų skaičiaus. Norėčiau dabar paminėti iš ankstinio perspėjimo mechanizmą, pagal kurį yra numatytas veiksmų planas. Manau, kad šioje situacijoje galima būtų jį panaudoti. Na ir mano antra pastaba. Nuo 2013 metų vasaros labai smarkiai padidėjo e, pabėgėlių skaičius nuo lapkričio mėnesio ypatingai kritinė situacija. Na ir dabar norėčiau paklausti, ar komisija dirba kartu su Bulgarijos e, vyriausybė tam, kad prieglapščio prašytojai realiai galėtų pasinaudoti prieglapščio prašytojų statusu pagal tarptautinės taisyklės, bet to prieš išsiunčiant. Na ir kita mano pastaba, Bulgarija e, atitinka ES e, prieglapščio prieglapščio teisės aktus, tačiau kita vertus Bulgarijai reikalinga yra ES parama, solidarumas tiksliau, tiek finansinis, tiek prie, pabėgėlių prieimimo prasme. Ačiū. Ačiū. Dėkoju. Sorry, Stanuja. Just one second, Stanuja. Thank you. Ačiū, kolega, sekundę. Up there. Go on then, Mr. Soyan. Prašom, ponė Stojanovai, tęskite savo pasisakymą. Госпожо Гиом, имам следния въпрос към вас. При положение... Pane Gijom, norėčiau Jums klausimą užduoti. Jeigu Jūs nepagidaujate, kad fiziškai būtų sulaikomi pabėgėliai, e, kuriuos Turkija praleidžia į Turkiją, tiksliau Turkija praleidžia į Bulgariją nesulaikiusi, tai galbūt jūs galėtumėte e, prisijimti įsipareigojimų e, Prancūzijos socialistų prezidento vardu. E, kiek žmonių Prancūzijoje galėtų priimti e, pabėgėlių iš Bulgarijos, nes atrodo, kad Bulgarijoje visiems neįmanoma padėti. E, dabar prieš e, Prancūzijos prezidentas yra pirmiausia šalies prezidentas, o ne. E, socialistų lyderis. Ir mes jau beje pradėjome priimti tuos asmenys. Ir realiai dabar reikėtų sužinoti, kodėl e, dabar vyksta taip, kad asmenims, kuriems reikalinga pagalba kaip pabėgėliams, yra nesuteikiama teisė įvažiuoti į šalį, jie yra išsiunčiami. Ir būtent čia yra svarbiausias klausimas. Ačiū. Aš taipogi Bulgarijoje, Turkijoje ir Graikijoje lankiausi dviejų misijų metu. Turiu pasakyti, kad mūsų šalis deda pastangas tam, kad būtų visų lūkesčiai išpildyti. Imigrantai e, tikisi apsaugos, geresnio gyvenimo ir integravimo į ES visuomenę, nebūtinai Bulgarijos. Na, taip, Bulgarija turi savo E, įsipareigojimus prieglapšio srityje įgyvendyti, bet taip pat ji turi saugoti savo sienas. Mes taip pat turime atitikti savo piliečių lūkesčius, nes mes nenorime, kad socialinė imigrantų našta e, juos lėktų. Tai dabar kyla tokie klausimai, kaip apsaugoti Bulgarijos sienas tam, kad mūsų šalis būtų apsaugota nuo nusikaltelių įvažiavimo į šalį. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, kaip mes galime padėti tiems, kurie bėga nuo košmariškos situacijos e, Sirijoje. Bulgarai e, puikiai žino, kas yra humanizmas ir solidarumas. Mums reikalingos finansinės priemonės. Bulgarija tiesiog neturi finansinių galimybių, būtent todėl mums reikalinga pagalba. Bulgarijos vyriausybė šiuo metu dirba ir daro, ką gali iš, e, atsižvelgdama į nacionalinį biudžetą. Mums reikalinga taip pat ir politinė valia. Mes tiesiog prašome Turkijos griežtos e, kontrolės e, tų asmenų, kurie kerta Turkijos sieną atžvilgių. Jeigu Bulgarija priims daugiau nei 2000 imigrantų per metus ar net daugiau, tai problemos neišspręsime. Na, o jeigu mes visi būtume solidarūs, tai manau, kad šis klausimas būtų daug racionaliau išspręstas. Ir manau, kad galima būtų netgi iš dalies integruoti tuos imigrantus. Būtent todėl Bulgarija rengia nacionalinį planą. Mes tengiamės atitikti Bulgarijos piliečių lūkesčius, tačiau turiu pripažinti, kad situacija yra labai dviprasmiška e, pabėgėlių prieimimo centrai, kai kurie puikiai dirba, kiti galbūt mažiau gerai, bet svarbiausia yra pasiūsti štai tokią žinią, kad Bulgarija nėra viena šioje situacijoje. Dabar mėlynosios kortelės klausimas iš ponios Ernst. Dėkoju. Šiek tiek esu sumišusi. Norėčiau pasiklausti, ką jūs turėjote omenyje pabėgėlius iš Sirijos ar tuos, kurie apskritai atsirado pasienyje, tie, kurie tiesiog nori patekti į ES. Norėčiau žinoti atsakymą į šį klausimą. Pone Ilčiavai, prašom atsakykite. Dėkoju už klausimą. 80 procentų asmenų, kurie yra Bulgarijos teritorijoje, nori keliauti toliau į ES, nes Bulgarija yra pati skurdžiausia ES valstybė. Nežinau, ar jie čia turi kažkokių iliuzijų, ar tai yra propagandos rezultatas. Ne aš turiu atsakyti šį klausimą, tačiau 80 procentų pabėgėlių sako, kad mums reikia pabėgėlių statuso, kad galėtume keliauti toliau į Europą. Štai kokia problema. Tačiau e, turime baigti su tom spigliuotų vėlų istorijom. 30 km siekia tos spigliuotos vėlos tvora. Ji imigrantams yra savotiška kliūtis, kad jie negalėtų patekti į pasienio teritoriją. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, Pone komisarė Malstrom, gerbiami kolegos. Akivaizdu yra tai, kad tiek valstybių narių lygmenių, tiek institucijų lygmenių ES nuo pat pradžių padarė strateginę klaidą, principinę strateginę klaidą susijusią su šių procesų valdymu. Buvo manoma, kad karas truks labai trumpai, bet juk paaiškėjo, kad mes nežinom, kiek iš tikrųjų laiko tas karas truks. Tad reikėtų pamastyti apie tai, kaip įkurdinti tinkamai tuos pabėgėlius. Reikėtų imtis priemonių kuo greičiau, nes tik taip bus galima taikiai sutvarkyti ir tvarkingai sutvarkyti e, šią pabėgėlių problemą. Grįžtame prie pradinių principų prie solidarumo e, taikytino pabėgėliams, bet solidarumą turi atsiminti ir kitos valstybės ES narės. Turėtume pasiremti 33-uoju e, konvencijos žemėnesių klausimo, nes turime būti ne tik solidarūs pabėgėlių atžvilgių, bet kaip valstybės narės turime pasakyti, kad mes e, susidurime su krize, kaip Graikijos atveju pavyzdžiui, ir E, Maničiau, kad mes puikiai tą suprantam. 82, 80 straipsnių buvo pasiremta e, visais panašiais atvejais. Taryba, kaip žinia, ir kaip buvo pasakyta, nenorėjo tuo naudotis. 80 straipsnių buvo naudojamis nuolatos, tad ir dabar reikėtų tą padaryti, nors nenorima to daryti. Visą tai dėl strateginių ir ypatingai dėl humanitarinių tikslų. Reikėtų padėti, pradėti tiems pabėgėliams įsikurti, tačiau aišku, reikia turėti priemonių, lėšų tiems dalykams spręsti. Reikėtų pasiremti balandžio mėnesio konvenciją ir e, iš ankstinio e, įspėjimo mechanizmu, kad ne, nebūtų sukūrėm naujų problemų ES teritorijoje. Ačiū. Pone Ernst. Nežinia, kas dar turėtų įvykti, kai suvoksime, kad ES prieglašio politikos tokia, kokia yra, tęsti nebegalima. Žinoma, Sirijos pabėgėliai prie Bulgarijos sienų yra tikras skandalas. Kas dar turi nutikti, kad mes imtumėmės veiksmų? Ar pakanka Bulgarijai priekaištauti, numesti šiek tiek pinigų? ir daugiau nieko neveikti, juk ES apskritai nieko nepadaryta sprendžiant pabėgėlių klausimus. Nėra konkrečios humaniškos prieglaupčio politikos. Ir ta politika yra tokia, kuria yra apskritai niekinami žmonės. Mes galime kalbėti apie pabėgėlius Graikijoje, kitose valstybėse ir visur galime konstatuoti, kad visur trūksta E, veiksmų. Daug mieliau yra tiesiog švaistomi pinigai, euro, doks, doks ir taip toliau ir taip toliau. Ir visiškai nieko gero nepadarysime, jeigu nesimsime rimtai pabėgėlių klausimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Laikas skirtas šiai diskusijai yra labai trumpas, skandalingai trumpas. Pone komisarė, jūs minėjote, kad pagalba integracijai, tų žmonių integravimas, kurie nori likti, yra svarbus klausimai, bet mes kalbame apie tokius pabėgėlius, kurie Bulgarijos teritorijoje yra dėl to, kad jų šalyje, jų gyvybei kyla pavojus ir kai to pavojaus nebebus, jie tuomet galės grįžti į savo šalį. Apie kokią integraciją čia galima kalbėti? Tai pirma. Antra. Atsakymas į mano klausimą e, buvo toks, buvo sakoma, kad Bulgarija 300 tūkstančių eurų skyrė padėti Sirijos kaiminims valstybėms. Tačiau ką už tai gavo Bulgarija, suteikusi tą, paga, suteikusi tą pagalbą? Norėčiau dar pakartoti klausimą. Ar galima būtų pasakyti, kad iš tikrųjų Bulgarija ne viena šioje kovoje, nes iki šiol jūs kalbėjote priešingai, sakėte, kad ji viena. Dėkoju. Ponas Engel. Dėkoju. Norėčiau užtikrinti poną Stojanovą, kad dvi, prieš dvi savaitės nuvykę į misiją Bulgarijoje konstatavome štai ką. Bulgarijos nepuola užsieniečių ordos ketinančios ten pasilikti. Dauguma tų žmonių mielai grįžtų namo arba keliautų į kitas ES valstybės, nes iš tikrųjų yra taip, kad Bulgarijoje prieimimo sąlygos, ponė Kirilovai, kad ir kaip tai bebūtų e, nemalonu sakyti, yra sunkiai paaiškinamos, jos yra tikrai netinkamos. Dabar at, atidėkime tą politi, polemiką dėl to, ko norime ir ko nenorime. Ir turiu klausimą Europai, kuris yra esminis. Mes kalbame apie Turkiją. Turkijoje 700 tūkstančių sirų dabar yra. 700 tūkstančių palikusių savo šalį. Milijonai sirų buvo perkelti savo šalies viduje ir 750 tūkstančių yra Libane, kurie pabėgo nuo karo, o Bulgarija buvo pagėdinta dėl to, kad kelių tūkstančių sirų pabėgėlių problemos neišsprendžia. Tuo tarpu, kai kitos Europos valstybės sako, kad gali priimti 50, 100, 1000 sirų, o ką darysim, jeigu 100 tūkstančių sirų atsiras pabėgėlių, o jeigu bus 200 tūkstančių, ar turėsim bendrą ES politiką, kad galėtume žmoniškai priimti tos žmonės, kurie saugodami savo gyvybę pabėgo konstatuoju, kad kaip įprasta, išmintingų į mūsų tarybą problemą nuolatos tik atidėlioja, atideda tik klausimą. Ji mano, kad tai bus geriausia, bet problema tik atidėliojama, o neišsprendžiama ir niekaip migrantų srautus tokiu požiūriu išspręsti nepavyks. Ačiū, kolega Kalfin. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien Bulgarijoje 11 600 pabėgėlių gyvena. Daugelis jų yra, pusė jų yra sirai. Pabėgėlių srautas pradėjo aukti nuo praeitos vasaros ir tas augimas tęsiasi iki praeisių metų pabaigos. Lapkričio mėnesį 332 asmenys atvyko į Bulgarijos teritoriją, rugsėjį 1662 Taigi ta krizė, apie kurią mes kalbame, tęsiasi jau keletą mėnesių. Ponas Engel sakė, kad krizė baigėsi. Nesuprantu, apie kokią krizę jis kalba. Mm, man kelia susirūpinimą tai, ką sakė Europos komisijos atstovai. Europos komisijos priemonės yra tik iš dalies sprendžiančios problemą. Jos neteisingos, Bulgarijai nereikia papildomų kokiu nors mechanizmu. Mums reikia redmisijos sutarties su Turkija ir su kitomis. E, ir reikia pasakyti, kad šių pabėgėlių dalį turi priimti kitos ES valstybės. Mes turėtume padėti Bulgarijai, kad ji galėtų tinkamai priimti tuos pabėgėlius, kurių yra daugiau kokį dešimt kartų, negu Bulgarija gali priimti jeigu Europos komisija sakosi esanti nešališka, turėtų atlikti analizę visose ES valstybėse, o ne tik Bulgarijoje. Ačiū. Благодаря, господин председател. Най-напред с посещението в... Ačiū. Pirmininkė. Libe komiteto misija buvo nuvykusi į Bulgariją ir ji nustatė, kad buvo imtasi priemonių pabėgėliams. Dabar turime E, būti drąsus ir pasakyti drąsiai, kad Bulgarija nebuvo pasirengusi šiam iššūkiui atremti. Bulgarija užtruko, kol veiksmų planas buvo įgyvendintas. Dėl to kilo ksenofobijos banga. Mums ateičiai reikalinga strategija. Šiandien dabar numatytos priemonės yra numatytos iki balandžio mėnesio. Todėl problemos galbūt vėliau vėl kils, ypač dėl vaikų, paauglių. Tačiau aš nenoriu dabar kelti klausimų be atsakymų dėl būsimo integravimo šių žmonių. Manau, kad reikia bendradarbiauti su vietos savivaldybėmis, reikia apmokyti e, policininkus, e, pasienio darbuotojus, reikia glaudžiai bendradarbiauti su Turkija ir, kit, ir val, ES valstybėmis narėmis. Dėkuoju dabar žodžius poniai Fajon, Fajon. Ačiū pirmininkė, gerbiama ponė komisarė. Tai, kas šiuo metu vyksta Bulgarijoje, tas pabėgėlių antplūdis yra tragiškas įvykis prie Bulgarijos išorės sienų. Mes turime parodyti solidarumą ir atsiliepti į tuos pagalbos šauksmus, parodyti solidarumą. Tų žmonių negalima gražinti atgal į Siriją nuo Bulgarijos sienų. Suprantama, kad yra kol kas pastatytos sienos, tvoros, bet mes negalime paminti žmogaus teisių. Galvodami apie tai, kaip įveikti migracijos spaudimą, mes turime galvoti apie solidarumo priemonės, apie pagalbą tiems, kurie yra labiausiai pažeidžiami, tiems, kurių, kuriems kur gyvybė grėsia pavojus. Ačiū dabar žodis ponui Dijas Demera. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad krizių valdymo mechanizmą pagal 33 straipsnį reikėtų kaip įmanoma greičiau imti taikyti ir numatyti veiksmų planą. Man atrodo, kad tai nėra skubi krizės situacija, tai paprastai tariant, yra tai, ypa, tai yra ypatingos svarbos krizinė situacija. Ir bulgarai, vien, bulgarams vieniems nepavyks su tuo susitvarkyti. Reikia e, čia e, Europos solidarumo. Smar, e, tokios didelės krizės atveju, ką reikia daryti, pirmiausia, numatyti būstą, sveikatos paslaugas pabėgėliams bei taip pat pagalbą maistu. Na, aš galbūt kol kas dabar nekalbėsiu nei apie prieglopstį, nei apie pasienio apsaugą. Aš kiek žinau iš kitų atvejų, tai kad sirai nebūtinai nori likti ES, jie tiesiog gelbėjasi ir paskui ketina grįžti į savo šalį. Mums dabar reikalingas ES bendradarbiavimas ir solidarumas. Vieniems bulgarams nepavyks to padaryti spontaniškų pasisakymų procedūra, dabar turiu daug norinčių kalbėti. Ponas Kazak. Norėjau kalbėti tiesiog šiek tiek vėliau kolega, o dabar ponas Melanov. споменава бегло или почти винаги се пропуска. И то е, че ситуацията в България можеше да бъде още по-лоша. Gerbiami kolegos, ponė pirmininkė, situacija Bulgarijoje galėtų ir dar blogesnė tapti. Prašom tęsti, kolegė, nes iš pradžių nebuvo vertimo, buvo techninė problema. Jeigu nepadėtų nevyriausybinės organizacijos, jeigu privatus asmenys mums nepadėtų, mums nepavyktų susitvarkyti su problema. Bulgarija ir jos institucijos nebuvo pasirengusios šitai kriziai, tai yra nenuneigiamas faktas. Tačiau uh, E, atsakomybė tenka dabartiniai vyriausybė ir prieš tai dirbusiai vyriausybei. Būtina pas, paminėti, kad tos organizacijos, kurios mums padėjo, buvo labai puikiai pasirengusios suteikti pagalbą. Ir buvo taip gerai pasirengta, kad ta gera organizacija kartais nebuvo tinkamai įvertinta. Tarptautinės organizacijos sako, kad mūsų uh, E, programa menka, silpna. Norėčiau kreiptis į komisarę Melstrom ir pasakyti, kad nereikėtų susilpninti Bulgarijos vyriausybės kontrolės. Bulgarija nepasirengusi, ji neturi patirties, tai yra faktas. Tačiau dabar turime atrasti būdų problemą išspręsti. Ta problema neišnyks be konkrečių veiksmų. Neturime būti optimistais dėl to, kad Sirijos konfliktas bus greit išspręstas. Ta problema taip greit nesusitvarkys. Bulgarija turės tą problemą ir ES turės tą problemą dar ilgai. Dėkui. Госпожо комисар, Европейският съюз, Европейският парламент излезе с резолюция по повод. Dabar Europos parlamentas kviečiamas patvirtinti rezoliuciją dėl Sirijos po to, kas nutiko Lampedūzoje. Visi puikiai žinome, kada tie įvykiai nutiko. Bulgarijoje yra kilusi problema. Bulgarija nėra tiesioginė Sirijos kaiminė, pabėgėliai turi keliauti per visą Turkijos teritoriją, kol patenka į Bulgariją. Problema yra ta, kad 50 procentų e, tų žmonių yra migrantai, o ne pabėgėliai. Jie atkeliauja iš Šiaurės Afrikos valstybių ir kitų regionų, o tai jau yra pavojus Bulgarijai ir visai Europos Sąjungai. Smurto atveju migrantų tarpe yra kilę, tai yra faktas. Taip pat tai išprovokavo ksenofobijos apraiškas. Na, o šių problemų Bulgarija viena pati negali išspręsti. Na, taip, ji nebuvo pasirengusi tam, bet yra statistiniai duomenys, kurie kalba patys už save. Ir Bulgarija jau nuo pat rūpiučio mėnesio ėmėsi priemonių tam, kad būtų e, priimti tūkstančiai pabėgėlių ir tam, kad būtų išspręsto šios problemos. Ačiū dabar žodis ponai Liupčiavai. Ačiū. Pirmininkė, gerbiama komisijos e, narė. Prieglopščio sistema remiasi bendra atsakomybė ir solidarumu. Bulgarijos sistema patyrė didžiulį spaudimą, tačiau pirmųjų dienų spaudimas buvo įveiktas ir štai mes dabar laikomės Dublino reglamento, mes krizės valdymo planą įgyvendiname ir e, kartu ir bendradarbiavame su Europos institucijomis e, labai netgi skaidriai tai yra daroma. Na taip, gerbiama komisarė, turi būti pagerintos pabėgėlių apgyvendinimo sąlygos ir taip turi būti veiksmingiau prašymai nagrinėjami. Tačiau Bulgarija iki šiol rėmėsi vien tik tai savo turimomis priemomis. Sausio mėnesį gavome pirmąją ES pagalbą. Ir štai dabar valstybių narių solidarumo dėka ir komisijos pagalbos dėka e, pavyks tai padaryti net ir be 33 straipsnio. Ačiū. Dabar žodis ponui Kirjov. Ačiū, pirmininkė. Mėly kolegos, norėčiau pasakyti, jog mane labai maloniai nustebino tai, kad taip aktyviai kolegos dalyvauja diskusijoje. Buvo palaikymas jaučiamas nepaisant kritikos iš pasisakymų. Nepaisant šios situacijos mes turime spręsti ne tik tai šios dienos aktualias problemas, bet kartu turime spręsti ir ateities problemas. Nes Bulgarijos turima siena taip pat yra ir ES išorės siena, kuri driekiasi 200 km. Mums reikia dėl to spręsti nemažai problemų. Norėčiau padėkoti komisijos nariai Malmstrom už tai, kad ji atkreipė dėmesį į tai. Ji taip pat kalbėjo apie solidarumo mechanizmo taikymą, nes jeigu kiekviena valstybė nari nereaguos proporcingai pagal savo demografijos lygį ar BVP lygį, tai mums nepavyks vieniems to išspręsti. Taip pat norėčiau padėkoti Graikijos ministrui pirmininkui, jo, jų patirtis buvo labai naudinga. Taip pat dėkojame e, visoms viduržėme jūros šalių š, šalims už pagalbą tiksliau. Mes labai dėkingi, bet ko gero svarbiausia būtų čia solidarumas. Na, o dabar žodis ponui Kazak. Dėkoju pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Pabėgėlių krizė prasidėjo 2013 m. rūpiučio mėnesį. Mes patvirtinome krizės valdymo planą ir 85 procentai priemonių buvo įgyvendinta iki šių metų vasario mėnesio nelegalių imigrantų skaičius, kurie per, kerta Bulgarijos sieną, mažėja. Ir dabar galima jau sakyti, kad nebėra to smarkaus didelio srauto. Prieglopščio prašytojų skaičius labai masiškai padidėjo pastaruoju metu. Na ir mūsų vyriausybė labai adekvačiai sureagavo. Nebuvo čia jokių užkrečiamų lygų, nebuvo žiemą statoma palapinių miestelių jokių 2013 metais keletą kartų padidėjo pabėgėlių skaičius Bulgarijoje. Ir tai, gerbiama komisijos narė, rodo, kad e, Bulgarija gali viena puikiai tvarkytis, visiškai nes nepasinaudojant 33 straipsnio numatytomis nuostatomis. Pirmininkas, ačiū dabar Jums, gerbiama komisijos narė, žodis. Ačiū. Pirmininkė, aš puikiai suprantu, jūs patys žinote, kad parlamento grupė yra nusiusta į šį regioną. Mes iš tikrųjų rimtai vertiname situaciją Bulgarijoje. Šiuo metu iš tikrųjų daug kas pripažįsta, kad nebuvo pasiruošta tokiems įvykiams. Praeisiais metais 11-12 tūkstančių pabėgėlių atsirado prie Bulgarijos sienų. Tai yra per daug Bulgarijai, per daug kitoms valstybėms narėms, kadangi pabėgėliai į Švediją, Vokietiją, Graikiją atvyksta kiekvieną savaitę ir toliau. Reikėtų pripažinti, kad buvo imtasi rimtų priežaš, prie, priemonių, tačiau situacija iš esmės negerėja. ES ragino valstybės narės agentūras, kad jos padėtų, ištiestų pagalbos ranką reguliuojant šią situaciją Dabar situacija yra valdoma, tačiau šitas spaudimas, migracijos spaudimas ir toliau neslūksta. Iš tikrųjų, tarptų pabėgėlių yra 50 procentų Sirijos atstovų, bet yra pakistaniečių, afganistaniečių ir piliečių iš kaimininių valstybių. Todėl reikėtų užtikrinti tiems žmonėms e, nakvynę integruoti juos į visuomenę Bulgarijoje tiems, kuriems yra suteikta teisė pasilikti. Taigi reikia dar daug ką nuveikti ir kaip ponė Giom sakė, reikia užtikrinti galimybės tiems atvykusiems asmenims paprašyti prašymus dėl pabėgėlio statuso. Mes turime laikytis tarptautinių standartų. Vyksta labai baisus karas ES kaiminystėje. Du su pusė milijono pabėgėlių yra palikę Siriją ir iš tų asmenų didžiulio skaičiaus tik tai nedaug atvyko į ES. Jeigu mes visi padėtume suvienę pastangas, tuomet mes pasiektume daug daugiau, bendradarbiautume su UNCR uh, ir galėtume užtikrinti didesnį saugumą jiems keliaujant, kad jiems nereikėtų keliauti valtelėmis jūroje, rizikuoti savo gyvybę. Taigi norėčiau dar kartą paraginti visas 28 valstybės priimti iš šio regiono pabėgėlius. Mes turime padėti labiausiai pažeidžiamiems asmenims šiuo kritišku laikotarpiu. Mes turime rodyti solidarumą ir taikyti visas turimas priemonės, kad Bulgarija galėtų jausti mūsų pagalbos ranką. Ačiū. Ponui Venzelos suteikiamas žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad Europos parlamento nariai supranta, kokį didelį dėmesį pirmininkauti Graikija skirs šiam klausimui. Mes juk esame Bulgarijos kaimynai. Mes esame šalis, kuri turi labai ilgą jūros sieną ir kaip ir kitos viduržėmio jūros valstybės turime spręsti tą didžiulio spaudimo problemą, kurį patiria mūsų išorės sienos, ar jos būtų sausumos ar jūros. Bulgarija irgi sprendžia labai aštrę problemą. E, ji sprendžia problemą prie savo sausumos sienų. Turime aiškiai suprasti, kaip svarbu yra tinkamai pasinaudoti bendradarbiavimo galimybėmis tarp ES ir Turkijos, kad būtų galima tinkamiau tvarkyti pabėgėlių srautus. Dabar mes suprantame, kaip svarbu yra pasirašyti readmisijos sustarimą. Tai yra tas sustarimas, kurį pasirašė Turkija ir ES ir dabar galbūt bus lengviau E, tvarkyti šią problemą, bet būtina praktiškai įdėkti tuos visus principus. Ir turime taip pat dalintis atsakomybę ir naštą tarp visų valstybių narių. O visa tai puikiai dera su solidarumu, kur yra vienas iš kertinių ES kūrimo principų. Ir tvarkant pabėgėlių srautus, viena vertus matome nuolatinę humanitarinę krizę, tačiau tuo pat metu matome šią problemą kaip ir saugumui labai svarbų aspektą. Reikia padėti žmonėms, kurie prašo prieglopšį, yra tokių, kurie negali būti laikomi pabėgėliais pagal tarptautinius teisės principus. Be abejo, gali būti ir tokių žmonių, kuriems tiesiog norisi saugiai prisiglausti Europos Sąjungoje. Mes turime aiškiai nuspręsti, ką darysime su šia problema. Turime spręsti visas tas problemas paraleliai, turime taikyti priemonės nedelsiamai nes e, problema šita nebegali ilgiau laukti, kol ją kas nors išspręs. Tad turime parodyti praktišką solidarumą padėdami Bulgarijai. Bet yra ir kitas lygmuo, kuris yra strateginis planavimas, aiškus planavimas ir migracijos rautų valdymas, jų tvarkymas. Šį pusmetį mes pirmininkausime su Italija Ir šį klausimą keliame vienu kaip svarbiausių mūsų rinkimuose. Europa turi parodyti, kad gali tuos klausimus išspręsti. Norėčiau priminti, kad spalį ES taryba e, jau diskutavo šiuo svarbių klausimų labai detaliai. Ir mes tuomet kalbėjome, ką daryti, kad nebūtų tokių dramų, kaip vyko Lampedūzo ir panašiai. Gruodį buvome susidūrę vėl su tą pačią diskusiją sausio 22-24 Atenuose organizavome um, bendrųjų reikalų tarybos posėdį. Komisarė Malstram buvo atvykusi ten. Ir ten buvo kalbama apie susikloščiusią padėtį. Tad mes turime tam tikrą pagrindą, kuriuo remdamiesi galime paremti savo gairias. Be abejo, mes norėtume, kad kova komisija pateiktų pagaliau savo komunikatą, o birželio mėnesį mums jau reikia priimti strateginės gairias šiuo klausimu. Ir spręsdami Italijos, Bulgarijos, Graikijos problemas turime veikti nedelsiant, negalime laukti birželio mėnesio. Tai yra ta problema, su kuria susiturėme kasdien ir tas spaudimas kartais yra iš tikrųjų didžiulis. E, mes supratom iš šiandien girdėtų pasisakymų, kad veikti reikia jau dabar. Europos komisija siūlo vieną iš atsakymų į krizę, šią krizę variantų. Aš nu, taryboje galėsiu atstovauti jūsų pozicijai, nes girdėjau jūsų pasisakymus. Ir čia reikia pasakyti, kad ne tik Bulgarijos piliečiai jaučia, kad yra problema. Ta turėtų pajusti ir vadovų taryba, kaip tai jaučia parlamentas. Būtina, kad atsirastų daugiau europinio samoningumo. Dėkoju. Ačiū, sako pirmininkas, ačiū visiems pasisakiusiesiems, diskusijas šiuo klausimu baigta. O dabar kalbėsime apie situaciją Egipte. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Veneselos. Prašom.